klausimus, jeigu niekas neprieštarauja, manau, matau, kad entuziastingai pritarėte, tai patvirtinsime šios darbo atvarkės pakeitimus. Dabar tarybos ir komisijos pareiškimai dėl sausio 30-osios neformalios vadovų tarybos. Noriu pasveikinti tarybos pirmininką poną Van Rompoj ir komisijos pirmininką Baroso ir suteiksiu žodį pirmininkui Van Rompoj. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Per pastaruosius du metus Europos valstybių vadovams teko priimti sudėtingus sprendimus bei dėkti skausmingas priemonės, kad būtų stabilizuota eurozona. Tai, tačiau tai buvo būtina ir dabar jau įsitikiname, kad mūsų pastangos davė vaisių. Suprantame, kad finansinė drausmė yra būtina, tačiau nepakankama ekonominių reformų sąlyga. Turime padaryti daugiau, ypač užtikrindami ekonomikos augimą ir užimtumą. Būtent todėl patvirtiname 2020 Europos strategiją, Europos semestrą. Augimas ir darbo vietų kūrimas niekada e, nebuvo žemesnių mūsų prioritetų, niekada netapo nesvarbomis temomis. Ir iš tikrųjų mūsų valstybių ekonomikos augo, buvo fiksuotas augimas 2010 ir 2011. Pirmadienį įvykusios neoficialios Europos vadovų tarybos svarbiausios temos buvo augimas ir darbo vietos, jų kūrimas. Taip pat mes pritarėme galutinėme e, Europos stabilumo e, mechanizmo sutarties susitarimui bei Europos e, ekonomikos koordinavimo ir valdysenos te, sutarties tekstui. Patvirtintose išvadose pamatysite, kad mes siekiame augimą užtikrinančios finansinės drausmės ir darbo vietų kūrimą už, užtikrinančios drausmės. Ką tuo norime pasakyti? Reikia mažinti biudžetą Reikia mažinti biudžeto deficitą, tačiau nepamiršti investicijų į darbo vietas, taip pat į ekologišką ekonomiką. Užtikrinti didesnį mūsų įmonių konkurencingumą ir užtikrinti, kad jos galėtų samdyti žmonės. Augimo strategija apima daugybę aspektų. E, vidutinės ir artimiausios trukmės, konkurencingumo politikos, užimtumo politikos rytyje taip pat apima nacionalinės kompetencijas bei ES e kompetencijas. Mes sutelkėme dėmesį į tris prioritetus. Visų pirma, darbo vietų kūrimas, ypač jaunimui. Praėjusią savaitę sulaukiau laiško iš Europos jaunimo forumo, kurio nariai man rašo, jauni žmonės ekonominių sunkumų laikais nelaukia gražių žodžių, jie tikisi ženklių investicijų. Būtent todėl nusprendėme turimą turimus ES fondų išteklius panaudoti tam, kad būtų sukurtos specialios e, pradedantiesiems e, darbuotojams skirtos e, programos. Taip pat raginame valstybės steigti nacionalinės programas šioje srityje, tačiau mes galime daug geriausių rezultatų pasiekti veikdami drauge. Kiekvienoje valstybėje būtina patvirtinti užimtumo planą, kuris turi būti šalies reformų plano dalimi. Kitas prioritetas - pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti kreditų. Pavyzdžiui, panaudojant, užtikrinant lengvesnį ES fondų panaudojimą, taip pat paremiant e, darb, darbdavius bei mažinant biurokratiją. Tai būtų ypač svarbu sprendžiant paskolų krizę ir išvengiant tolesnio ekonomikos nuosmukio. Ir trečias prioritetas - vidaus rinka. Mes norime užtikrinti, kad jį duotų daugiau naudos. Pavyzdžiui, užbaigti kurti skaitmeninę ir energetikos rinką. Prioritetas skiriamas toms sritims, kurios užtikrina augimą ir darbo vietų kūrimą. Mes e, susitarėme dėl terminų, kada bus atvertos darbo rinkos. Pasitikėjimo atkūrimas artimiausių laikotarpių eurozonoje, už, eurozonoje užtikrins ir vartotojų pasitikėjimo e, atgavimą. Taip įvyko 2009-aisiais po finansų krizės. Ir neseniai paskeltas e, euro palūkanų normos sumažinimas tikrai gali paskatinti eksportą. Mūsų tikslas užtikrinti gerovę, augimą. Apie tai kalba šios e, Europos vadovų tarybos išvados. E, Mes esame pasiryžę to, siekti šių tikslų e, ir taip pasiryžus yra daryti dabar pirmininkaujantį Daniją. Naujoji sutartis, kiek žinau, jūs labiausiai domina. Ja baigiamas etapas, e, kuris sukėlė beveik metus trukusias diskusijas. Kaip daug kartų sakiau, šioje salėje mums ypač reikia ekonominės valdysenos struktūrų nuo euro atsiradimo. Ši sutartis turi būti suvokiama kaip vienas iš ekonominės valdysenos reformų paketo dalių kurias įgyvendiname pastarosiomis savaitėmis. Reformų, kurias, už, kurios užtikrina atsakomybę ir solidarumą kurios apima ir šešių pasiūlymų paketų, nes tai išlieka mūsų naujosios valdysenos architektūros stuburu. Šioje sutartyje numatoma daugiau atsakomybės ir stebėsenos. Visos šalis, kurios ją pasirašys, įsipareigos mažinti įsiskolinimą ir tokį įsipareigojimą įtraukti į savo nacionalinius įstatymus e, geriausiai konstituciją. Ir taip pat įsipareigoja taikyti automatinį koregavimo mechanizmą. Tai svarbios e, pasitikėjimą kuriančios priemonės ir tai yra vienas esminių žingsnių siekiant dar glaudesnės ir neatšaukiamos ekonominės ir finansinės integracijos bei stipresnės valdysenos eurozonoje. Tai e, sustiprins e, finansinės drausmės perspektyvas eurozonoje ir užtikrins didesnės augimo galimybės. Šis e, įsipareigojimas bus mūsų pačių kontroliuojamas ir taip pat bus būtina vengti perviršinio deficito ir įsiskolinimų. Sutartimi keičiama dauguma, kuri reikalinga, kad būtų inicijuojama perviršinio deficito procedūra. To nebuvo galima pasiekti šešių pasiūlymų e, paketu. Ir tai ypač aktualu užtikrinant šios procedūros pasitikėjimą, šios sutarties patikimumą. Tai yra įsipareigojimas netoliau taikyti biudžeto apkarpimą, bet imtis reikalingų priemonių. Visas dėmesys sutelkiamas viešiesiems finansams, nes kuo didė, jeigu biudžeto deficitas nemažėja, tai reiškia, kad visi viešieji finansai yra reikalingi viešosios skolos aptarnavimui ir finansavimui. Kaip dauguma Europos vadovų tarybos narių ir kaip dauguma parlamento narių, būčiau e, pasisakęs už šių nuostatų įtvirtinimą per reikalingus sutarčių pakeitimus, tačiau tai nebuvo įmanoma. Nebuvo kitos galimybės, o eiti būtent šiuo keliu. Tačiau atsižvelgdamas į tai, aš siekiau, kad naujosios nuostatos būtų kiek įmanoma e, labiau susijęto su dabar galiojančių sutarčių nuostatomis. Ir taip pat to paties siekiau ir kuriant Europlus paktą. Aš tikiuosi, kad ši sutartis bus sėkmingai integruota į galiojančias ES sutartis. Taip pat noriu pasakyti, kad aš asmeniškai siekiu, kad, m, mm, sutart, kad eurozonos narės nuosekliai dirbtų drauge su, visom, su visomis valstybėmis narėmis. Ir ypač, kuomet iškyla tokie esminiai klausimai, ypač svarbu, kad susitarančios šalis laikytųsi įsipareigojimų. Ir paaiškėjo, kad beveik visos šalis pasirašys šią sutartį, jis įgalios tada, kai 12 narių ją bus ratifikavusios. Šiame procese mums pasitarnavo trys parlamento atstovai - Elmaras Borokas, e, Roberto Galtieri ir Gyver Hofštatas. Noriu visiems jiems padėkoti už jų pastangas. Parlamentas ypač reikalavo, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, kad naujosios nuostatos atitiktų dabar galiojančias sutartis. Be šios finansinės drausmės sutarties mes pritarėme ir 17 narių susitarimų dėl Europos stabilumo mechanizmo. Jis bus pasirašytas šią savaitę ir įsigalios nuo 2012 Liepos mėnesio. Šis, ši nuolatinė apsauginė siena, kuomet ji bus sukurta, užtikrins, kad e, problemos nesklistų po visą eurozoną. Taip pat jūs, parlamentas, galėsite tikrinti šio teisės akto įgyvendinimą. Apie tai pranešiau ir jūsų pranešėjams praėjusiu metu kovo mėnesį. Kaip susitarta gruodžio mėnesį, mes įvertinsime e, dviejose fonduose esančių lėšų tinkamumą ir tai darysime kitame vadovo susitikime, kuris vyks už keturių savaičių. Taip pat, nors e, toliau mano aptarti klausimai nebuvo e, įrašyti oficialią darbo tvarkę. Mes taip pat aptarėme kai kuriuos papildomus klausimus. Pritarėme e, sankcijoms Iranui, taip pat dėl naftos embargo. Ir išreiškėme savo pasipiktinimą žiaurumais, kuriuos įvykdė Sirijos režimas ir paraginome Junktinių tautų saugumo tarybos narės būt, žengti būtinus žingsnius, kad šios represijos būtų baigtos. Taip pat po bendrų. Taip pat kalbėjome apie bendrus veiksmus Libijoje. Pone pirmininkė, tuo baigiu savo pasisakymą. Ir mes darome tolesnę pažangą, kurdami ekonominę ir pinigų sąjungą. Lėčiau nei tikėjomės, tačiau žengdami kiekvieną žingsnį pasiekėme susitarimo tarp valstybių narių. Taip buvo ir praėjusį pirmadienį, šį pirmadienį vykusioje Europos vadovų taryboje. Tai dar vienas žingsnis daugiau vilties teikiančios Europos link. Labai ačiū, pane Van Rompoj. Komisijos vardu kalbės jos pirmininkas, panas Barosu. Ačiū, pirmininkė, tarybos pirmininkė, parlamento nariai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du pagrindinius neoficialios Europos vadovų tarybos <clears throat> aspektus. Pirmiausia, Europos tary... ši Europos vadovų taryba buvo pirmas, bet labai svarbus žingsnis pripažįstant, kad nepakanka susitelkti ties e, finansiniu stabilumu. Reikia pasiūlyti konkrečius pasiūlymus, kaip finansuoti e, MVI Ir tokiu būdu komisija sugebėjo praplėsti požiūrę tašką ir susitelkti ties augimu. Žinau, kad jūs remiate komisijos poziciją įtvirtintą 2020 strategiją. Kartu mes einame į priekį. Aišku, reikia daugiau žingsnių. Mes ir toliau tęsime ir eisime šią kryptimį. Antrasis e, dalykas yra susijęs su komisijos pasirežimu išlaikyti bendrijos metodo ir institucijų taisyklę naujoje sutartyje. Dabar pradedame naują ekonominės valdysenos etapą paremtą Europos semestru, kur valstybės pripažįsta, kad net jų nacionalinės kompetencijos klausimai, pavyzdžiui, užimtumas, turėtų būti svarstomi tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. lygmeniu. E, dėl mūsų ekonomikos tampraus savitarpio susijimo negalima jų klausimus spręsti tik tais nacionaliniu lygiu, ypač kalbant apie užimtumą. Nacionaliniai, regioniniai veiksmai turėtų būti paremiami ir papildomi Europos veiksmų. Europos ekonominės problemos, aišku, nesibaigia dar mūsų laukia ilgas kelias link atsigavimo. Aš pabrėžiu, kad reikia ir toliau laikytis visapimančio požiūrio į krizę, kurį komisija pristatė praėjusiu metu e, spalio mėnesį. Iš šio požiūrio taško buvo svarbu, kad valstybių vadovai sutiktų dėl pasiūlymo, e, dėl Europos stabilumo mechanizmo, kuris būtų patvirtintas šių metų Liepos mėnesį. Kaip ir sutarėme gruodį, Kovo mėnesį peržiūrėsime, mm, ar pakankami numatyti ištekliai pagal Europos stabilumo mechanizmą. Pirmadienio diskusijose taip pat kalbėjome apie vidaus rinkos, vieningos bendros rinkos potencialo išlaisvinimą reikia sparčiau įgyveninti, iki 2015 metų įgyveninti E, ir skaitmeninę rinką. Tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius Europos parlamentas padedant pirmininkaujančiai Danijai taip pat pasieks didelės pažangos šioje srityje. Vieningos rinkos aktas gali padėti gyveninti mūsų kampaniją, tačiau taip pat sukurti sąlygas MVI palankę sąlygas MVI. Per pasarosius penkerius metus e, MVI sukūrė 80 procentų darbo vietų. Turime joms padėti pasinaudoti naujomis galimybėmis, taip pat e, atsižvelgiant ir į, ir į verslo galimybės už ES ribų. Mes esame pateikę pasiūlymą, kuris palengvintų prieigą prie rizikos kapitalo. Norėčiau jūsų paprašyti patvirtinti šį pasiūlymą šiais metais. Pirmadienį paprašiau valstybių vadovų dar labiau stengti sumažinti biurokratijos naštą MVI. Taip pat raginau greitai reaguoti ir teikti konkrečius pasiūlymus dėl dabartinės situacijos. Kiekviena valstybė narė parengs nacionalinę užimtumo planą, siekdama užtikrinti, kad jaunimas dirbtų, mokytųsi arba, arba testų išsilavinimą. Aš kreipiausi į labiausiai, į didžiausias užimtumo problemas turinčių šalių vadovus imtis skubių veiksmų mes iš Europos socialinio fondo skirsime 22 milijardus eurų didinti užimtumui. Taip pat iki maksimizuosime Erasmus, Leonardo ir Eures programų įgyvendinimą. Nacionaliniai užimtumo planai bus inkorporuoti į Europos semestro veiklą, e, kad po penkių savaičių pavasario vadovų taryboje galėtume pateikti konkrečias gairias valstybėms tarėms. Taip pat esame dialogą su socialiniais partneriais, ieškodami geriausių sprendimų ir užtikrindami sklandų jų įgyvendinimą. Aš asmeniškai susitikau su socialinių partnerių atstovais Europos lygių ir žinau, kaip įsipareigoję jie yra mm, kovoje su nedarbu. Dar viena steigiamas žingsnis, kurį žengėme pirmadienį, buvo susijęs su tuo, kad valstybių narių vadovai patvirtino Europos stabilumo mechanizmo sutartį. Tai yra labai svarbus žingsnis sustiprinant Europos ekonominį ir pinigų sąjungą. Aišku, pažanga vyksta gal ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet ji vyksta einame link finansų sąjungos ES. 25 valstybės narės taip pat susitarė dėl stabilumo koordinavimo ir valdysenos sutarties. Tai yra esminis e, elementas siekiant atkurti stabilumą ir pasitikėjimą. Kaip žinote, e, komisija nesirinko šios sąmoningai nesirinko šios sutarties, tai buvo greičiau priemonė pakeisti Lisabonos sutartį. 25 valstybės narės sutiko pasirašyti šią sutartį ir tai liudija, kad ES yra pasiryžimas kartu spręsti krizę ir stengtis išvengti pasidalimo tarp euro ir ne euro valstybių narių, zonos valstybių narių. Komisija kartu su šiuo parlamentu e, numatė šioje sutartyje visą eilę principų. Pirmiausia, kad Europos teisė yra viršesnė. E, taip pat, kad svarbu išlaikyti Europos institucijų tinkamą vaidmenį. Kad e, į Lisabono sutartį š, e, privalu integruoti šį susitarimą per penkeris metus. Ir negalima jokiais būdais priimti jokių nuostatų, kurios susilpnintų Europos institucijų vaidmenį. Taip pat buvo sutarta palikti sutartį atvirą. Kalbant apie bendrijos metodą, komisija be, glaudžiai bendradarbiavo su Europos parlamentu ir norėčiau pabrėžti, kaip, kokį svarbų įnašą jūsų atstovai įnešė dėrybų metu. Dėrybų metu vyravo partnerystės dvasia, buvo siekiant pakeisti sutarties 136 straipsnį. Oli Ren tuo metu nusintė laišką užtikrindamas šio parlamento pasirežimą dalyvauti. Tuo metu Martinas Šulcas jau dalyvavo kaip parlamento pirmininkas. Jis taip pat įnešė svarbu įnašą ir aš esu labai dėkingas už jo pasirižimą išsaugoti mūsų institucijoms svarbius principus. Svarbu, kad valstybės narės sutiko ir patvirtino su komisijos praėjusiu metu lapkričio 23 dieną pateiktais pasiūlymais, taip vadinamojo dviejų pasiūlymų paketu ir 30 pir, pritarė 31-36 straipsniui ir taip pat išreiškė pasiryžimą palaikyti mm, e, komisijos ateityje siūlomus siūlomas nuostatas. Tai yra aiški garantija, kad Europos parlamento vaidmuo ekonominėje valdysenoje bus užtikrintas iki tol, kol ši sutartis bus integruota į Europos e, teisę. Aišku, su dabartiniais iššūkiais negalime kovoti neturėdami e, demokratinio legitimumo. Europos demokratija yra tvirtai įsišaknyjusi šiame parlamente ir svarbu, kad jūs suteiktumėte mums imtis būtinų veiksmų, užtikrinant Europos klėstėjimą ateityje. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos pirmininkui. Žodis Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbėtis teikiamas kolegai Dolį keturioms minutėms. Pone pirmininkai, mėly kolegos, 25 valstybės narės prisijėmė atsakomybę pasirašydamas biudžeto sutartį e, ir taip jos e, bando e, užtikrinti ūkio augimą ir darbo vietas, sutvarkyti biudžeto problemas Netgi, e, kuomet e, dvi šalis narės neprisijungia, jos vėliau dėl to pasigailės. Aš turėčiau tris pageidavimus. Pirmasis, kad sutartis būtų kuo greičiau ratifikuota. Antrasis, kad ji būtų imta kuo greičiau taikyti. Ir trečiasis, kad e, ji būtų įtraukta į ES teisės sistemą, kaip pagėdavo parlamentas. Ekonomikos krizė verčia mus peržiūrėti savo elgesį, priversdama laikytis taisyklės susijusias su biudžeto drausmės užtikrinimu. Privalome sutvarkyti nacionalinio biudžeto deficitą, e, taip pat regionų biudžetus subalansuoti e, e, ir sutarties nuostatos, nuostatos apie tai pakankamai kalbama. Biudžeto deficito sutvarkymas, e, užtikrinimas ir ūkio augimas yra dvi e, tos pačios e, monetos pusės, taip pat privalu užtikrinti darbo vietų augimą. Privalome tikslingai gaivinti savo ekonomiką ir riboti savo išlaidas, nepaisant to, kad dabar mūsų išlaidos yra ribojamos, turime gražinti savo skolas toliau skolindamiesi. Turime pakeisti tą padėtį tam, kad mūsų ekonomika tarpu taptų konkurencingesnė. Ta turime, e, mielas Žozė Baroso, daryti stiprindami vidaus rinką. Ir spręsti problemas, kurių iki šiol neįsprendėme, todėl raginu komisiją kuo greičiau paskelbti, kokios valstybės nesilaiko priimtų e, taisyklių ir komisijai, kur yra sutarčių sergėtoje, imtis prieš jas atitinkamų priemonių. Kiekvienas europietis turi e, žinoti, kokios valstybės uh, E, pritarė vidaus rinkos kūrimui ir kurios e, tam priešinasi arba šį procesą blokuoja. Turime mažinti biurokratinę naštą įmonėms taip pat ir e, pasidalinti sažiningiau, garbingiau tarpusavę naštą tarp valstybių narių. Turime investuoti į bendruosius projektus, kuriais skatinamos ūkio augimas ir kūriamos darbo e, vietos. Šios dalykus galima skatinti taip pat daugiau investuojant į mokslinius tyrimus ir e, investicijas, taip pat e, daugiau naudoti investicijoms viešojo sektoriaus lėšas. Privalome įsipareigoti siekti visiems bendru ES tikslų. Dėkoju uždėmesiu. Ačiū ponai Doliui, žodis e, socialistų frakcijos vardu panas Vobodai. Trims minutėms ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Žiniasklaidoje randame informaciją, kad eurozonoje nedarbo lygis yra e, pasiekęs aukščiausią tašką per 13 metų. Ir taryba E, nesilaikydama bendrijos metodos principų mums siūlo sutartį, kurio tikslai yra visiškai neteisingi ir neaišku, ar jis kada nors įsigalios apskritai. ES susiskaldimas dėl to tik e, didėja. Galima paminėti tik pasiūlymą paskirti ES e, komisijos narį atsakingą už Graikiją taip, kuris pakeistų Graikijos demokratinės institucijas. Mano frakcija griežtai ir energingai priešinasi tokiam pasiūlymui. Padėtis e, yra tačiau susijusi su tuo, kaip Vokietijos kanclerė Merkel neteisingai suvokia ir traktuoja Vokietijos vadovavimo vaidmenį Europos Sąjungoje. Vokietija yra ekonominių ir politinių požiūrių stipri valstybė, tačiau ji turėtų siekti suvienyti, o neskaldyti e, Europą. Kaip rašo viena kairiųjų žiniasklaidos priemonė, Vokietijos kelias šiuo metu neveda į Europą, tačiau jis turėtų ten vesti. Jei galėčiau e, duoti patarimą poniai Merkel, tai turėtų pasieškoti naujų partnerių, nes busimas prancūzijos prezidentas, jo pavardė bus François Hollande ir mes palaikome busimai prancūzijos prezidentą, pirmiausiai jo ketinimus iš naujo persidarėti dėl šios sutarties. E, o ponas Sarkozy rinkimų kampanija mm, šiuo metu tik tai daro žalą ponios Merkel vykdomai politikai. Pagalvojant apie tai, kas vyksta pastaruoju metu Portugalijoje, taip pat galima būtų daryti tą pačią išvadą. Tarybos e, išvados valstybėms narėms nepadeda, jomis te bus pasiekta didesnio stabilumo. Turime pasiekti, kad pinigai iš finansų rinkų būtų perkelti į realią ekonomiką, kad Europos investicijų bankas galėtų teikti paskolas, kad tie pinigai pasiektų žemiausius visuomenės sluoksnius. Toks turėtų būti mūsų tikslas. Taip, pana tarybos pirmininkė, išvadose galima išvelgti ir tam tikrų teigiamų aspektų. Galiausiai jūs skiriate dėmesio jaunimo nedarbui, tačiau galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl <clears throat> uh, biudžeto drausmės nesilaikančioms valstybės matomos sankcijos, o tiems, kurie e, sukelia jaunimo nedarbą, jokių konkrečių sankcijų nes, e, netaikoma. Aš norėčiau e, padėkoti buvusiam parlamento pirmininkui Buzekui už tai, kad jis energingai rėmė mūsų dėrybininkus Tačiau taip pat noriu padėkoti ir parlamento pirmininko dabartiniam ponui Šulcijui. Jis pasirinko tinkamus žodžius, kad būtų išgirsta parlamento nuomonė. Kaip minėjo komisijos pirmininkas, kartu mes e, galėsime užkirsti kelią, kad klaidingas, e, klaidinga kryptis pasirinkta e, šioje sutartyje taptų taisyklę. Ir ta linkme Dabar noriu pasakyti, kad visi tie, kurie nebalsavo suvalku už Martino Šulco, turėtų dabar dėl to gailėtis, nes tik tai per jį yra labiau girdimas Europos parlamento balsas šiuo metu. Pirmininkas, ačiū ponui Svoboda. E, ypatingai dėl jūsų paskutinių žodžių leidau jums kalbėti ilgiau. Kolega Lamsdorf nori užduoti klausimą, pakėlęs mėlyną kortelę ponė Svoboda, ar e, galėtumėte konstatuoti, kad tos pačios valstybės, kurios daugiausiai šiuo metu patiria žalos dėl krizės, jose yra taip pat ir daugiausia <clears throat> darbo neturinčio jaunimo, taip pat ar pripažįstate, kad darbo vietas turi kurti įmonės, o ne valstybės sektorius. Antras klausimas. Ar e, galėtumėte patvirtinti, kad Prancūzijos prezidentą turi teisę išrinkti šios šalies piliečiai? Ačiū. Ja. Eine Frage ist ja die Antwort schon gekommen. Die... Yeah. Vieną klausimą jūs pats atsakėte, piliečiai e, balsuos, tačiau dabar matome, kaip jie balsuos. Ir jeigu e, ponas Sarkozy jau dabar kalba apie tai, e, ką jisai darys po rinkimų, tai jūs dabar pripažįsta savo pralaimėjimą tose rinkimuose. Mano frakcija jaunimo nedarbas yra Europos lygmenių svarstytina tema, negalime taikstyti su dabartinė padėtimi. Jaunimo nedarbas yra e, aukštas dėl to, kad per daug pasitikime rinkos jėgomis ir negalvojame apie tai, kad reikia imtis aktyvių priemonių. Pažiūrėkite, Austrijoje jaunimo nedarbas yra vienas žemiausių, nes Taip pat ir e, Austrijos konservatoriams jaunimo nedarbas reiškia gėdą. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją, tą ir padaro. Liberalų ir demokratų alijanso vardu kalbės ponas Ferhofstadt 4,5 minutės. Pirmininkė, gerbiami kolegos, ką tik įvykęs e, pirmadienį susitikimas buvo skirtas augimui ir darbo vietoms. Tačiau mano nuomonė, jo rezultatai ir mano vertinimai, tokie pat kaip ir kolegos Josefo Dolio, jis dar pablogino, jis tik tai e, parengė dokumentų 17 e, lapų gerų ketinimų. Mums reikia ne 17 puslapių, bet veiksmų. E, Europos Sąjungos lygmenių ir Europos institucijose. Pateiksiu keletą pavyzdžių kolegus. Tris pavyzdžius. Pirmasis - Europos patentas. Tai vienas svarbiausių instrumentų užtikrinančių Europos augimą. Ir daugiau nei vienerius metus jo atsiradimas yra įstrigęs. Kodėl? Nes didžiosios valstybės negali susitarti dėl būstinės. E, tokia yra realybė. Kolegos, tai jokinga. Beveik liūdna, nes tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės turi aštuonis kart daugiau mokėti už inovacijų apsaugą nei jų partneriai Amerikoje kreipiuosi į tarybos pirmininką ir komisijos pirmininką ir klausiu, ar iš tikrųjų Didžioji Britanija, Vokietija ir Prancūzija negali susitarti. Kodėl negali ta būstinė laikinai būti stikta Briuselėje? Juk taip pat, ponia Konbenditai, pasirilgėme ir Europos maisto saugos agentūros atveju 2001-aisiais. Ir man atrodo, kad Europos vadovų. Tai tai, tai ir yra realybė. Kalbėti apie augimą ir tuo pat metu nesugebėti e, įkurti Europos patentų biuro. Antras pavyzdys e, projektų obligacijos, Europos projektų obligacijos. Kiek kartų svarstėme šią temą Europos parlamente? Kalbame apie tai metų metais. O aš norėčiau paklausti jūsų, kodėl nepradėjus rytoj leisti tokių obligacijų? Uh, kodėl reikia dar dviejų metų diskusijų taryboje ir kitose institucijose. Pateiksiu trečią pavyzdį. Didžiuliai, didžiulės sumos nepanaudotų pinigų struktūrinėse fonduose. Kaip žinote, reglamentą galėtume pakeisti iš karto. Jeigu vieną eurą iš, panaudojate iš struktūrinių fondų lėšų, e, konkreti tas lėšas panaudojanti valstybė narė turi taip pat pridėti vieną eurą. Tačiau tuo tarpu tos šalis negali to sauliaisti, kalbu apie Graikiją ir apie Portugaliją. Kodėl negalima būtų iš karto, nedelsiant pakeisti šį reglamentą ir nedelsiant panaudoti tas nepanaudotas, neišleistas lėšas skirti jas nuosmukį išgyvenančioms valstybėms, Graikijai, Portugalijai. Taigi šiandien mums reikia veiksmų, o ne žodžių, ne tų e, susitikimo paskelbtų e, dokumentų. Kokių dar sprendimų mums reikia e, šioje eurokrizėje? Parengėme sutartį, bus užtikrinta e, biudžeto disciplina. E, šešių pasiūlymų paketas, nauja sutartis. O ką daryti su aukštomis palūkanų normomis, kurios išlieka net ir po to, kai Europos centrinis bankas įsikišo tokiose šalise kaip, pavyzdžiui, Ispanija ir Italija. Visi čia esantis žino, kad maždaug 6 procentų palūkanų norma Italijai yra neįmanoma. Premjeras Montis gali priimti, paskelbti, kad ir kokį norint sprendimą vis tiek šeš, su 6 procentų palūkanų normomis Italija neatsigaus. Kolegos, daugiau ko, kovodami su šia krize jau skiriame vieną trilijoną eurų mokesčių mokėtojų pinigų, o galo dar nesimato. Taip yra todėl, kad visada m, mm, žengėme tik pusę žingsnio, ne visą. Mums reikia struktūrinių sprendimų šioje krizėje. O mano galva, struktūriniai sprendimai e, tai būtų dalies skolos prisėmimas visiems. Tai yra to skolos išpirkimo fondo sukūrimas, apie kurį kalbėjo vokiečių specialistai. Noriu kai ką pasakyti vokiečių mokesčių mokėtojams. Tame e, paskolos įsiskolinimo finansavimo fonde palūkanų normas būtų kitokios ir nebūtų panaud... jam nebūtų skirti vokiečių mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi, persvarstykime dar kartą tą skolos finansavimo fondo galimybę ir įgyvendinkime šį idėją, įgyvendinkime šią idėją kiek manoma sparčiau. Ačiū, ačiū ponai Ferhofstadt, kolegė Harms, šalių frakcijos vardu kalbės ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Po vadovų tarybos laikraščiuose perskaičiau, kad e, kai kurie e, vertina šio, šios vadovo tarybos išvadas ir e, pasirašytą susitarimą laiko tiesiog politikos šedevrų, tačiau aš prieičiau visiškai kitos išvados. Mes <clears throat> turime toliau rengiamą sutartį, žiūrėsime, kuo viskas pasibaigs, kuriuo siekiama, kad E, būtų laikomasi dabar galiojančių ES sutarčių, tačiau naujoji sutartis turėtų būti kitame lygyje visiškai, tiesiog nustumti į pašalę. Jeigu tai yra politikos šedevros, tai nežinau, poniai Baroso ir Van Rompuy, ar turėčiau jūs dabar žiūrėti rimtai laikiau jūs daug išmintingesniais politiniu požiūriu, tačiau dabar peršasi kita išvada išklausius jūsų kalbų apie vadovų tarybą. Aš e, laikau e, pastaruosius įvykius politiniu farsu ir e, tikrai jo neturėtų džiaugtis Europos piliečiai, nes jie vis labiau suvokia, kad yra apgaudinėjami. Didžiausia problema Mano nuomonė yra peršama išvada, kad daugiausiai problemų krizės laikotarpiu mums kelia e, valstybių įsiskolinimai. Man tačiau, aš tačiau nepritariu tokiai išvadai. Mes dabar ginčijamės tik dėl e, viešųjų biudžetų subalansavimo, o dėl to krizė tik dar labiau aštrėja. Reikėtų diskutuoti iš tiesų dėl kovos su ekonomikos nuosmukiu programa, ypatingai tose valstybėse, kurios labiausiai kenčia nuo krizės. Jūs kalbate apie darbo vietas ir ūkio augimą, tačiau man susidarė įspūdis, kad šioms temoms vadovų taryboje buvo skirta mažiausiai dėmesio ir aš pasigestu finansinių lėšų kurias pasitelkus būtų galima šios ketinimus pagrysti ir gyvendinti. Tų lėšų aš nematau. Pažvelkime trumpam į Graikiją, Portugaliją. <clears throat> Tas užkratas turėtų būti mums akivaizdus, ko dabar reikia Graikijai. Komisijos nario, kuris e, toliau verstų taupyti, toliau taikytų Europos technokratų e, pasitelktas priemonės, kurie privertė e, Graikiją sudaryti technokratų vyriausybę. Manau, kad e, galiausiai reikia sąžininkai išanalizuoti padėtį Graikijoje ir e, užtikrinti, kad būtų pradėta vykdyti rimta reformų programa energetikos infrastruktūros srityje, kuri padėtų atgaivinti šalies ekonomiką kad e, Graikijoje būtų daugiau investicijų. Mes to tarpu kalbame apie taupimo komisijos narį. Aš manau, kad e, <clears throat> tokie pasiūlymai dar labiau nuvilia Graikijos gyventojus. Pone Van Rompojau, aš gėdijuosi dėl šios vadovo tarybos ir pabaigai dar noriu pasakyti, kad e, tikrai nesažininga elgiamasi su ne eurozonai priklausančiamis valstybėmis. Prie keturių akių jūs man turėtumėte paaiškinti, kaip e, pagristumėte tokį elgesį. Aš tikrai nesu artima Donaldo Tusko draugė, jis politinių požiūrių tikrai nepriklauso mano stovyklai, tačiau e, taip viešai ginti tik tai turtingųjų ES narių interesus <clears throat> <coughs> Manau, kad Donaldas Tuskas buvo geriausias pavyzdys, e, siekiant užkirsti kelią tokiam elgesiui. Taigi dar kartą noriu kartoti, kad ši vadovų taryba buvo toli gražu ne šedevras. Šedevru aš laikau visiškai kitokius dalykus. Ačiū uždėmesi. Nacional frakcijos vardu dabar kalbės kolega Kelanin, tris minutės. Thank you, um... Ačiū, pirmininkė atrodo, kad šiandieną parlamente daug kas pritarė tam, kad net jei ir bus patvirtintas ratifikuotas šis paktas, tai aišku visai dar tolimas dalykas. Tai ir, ir, ir tai nepadėtų išspręsti šios krizės. Aš kaip finansų konservatorius džiaugčiausi, kad mes pasisakome už subalansuotą biudžetą, už finansinę drausmę. Tačiau e, kaip demokratui man kelia nerima tai, kad galima kad galimybė balsuoti už efektyvę ekonomiką bus atimta socializmą reikėtų paskelbti neteisėtų apskritai. Šitas paktas iš tikrųjų paskelb visos Europos rinkimus negaliojančiais. Taigi, kai būdamas laisvos rinkos konservatoriumi, e, sakau, kad Vokietijos modelėje labai žavi yra fiskalinė drausmė, tačiau mes turime ne tik tais finansinę jėgą naudoti, bet taip pat teisinę jėgą, bet taip pat ir argumentų jėgą. Taip pat Mes pasmerkėme daugybę šalių deflecijos, e, skurdo ir emigracijos metams, atimdami joms galimybę išstoti iš šios zonos. Man atrodo, kad e, reikia e, leisti pietų Europos šaliems susigražinti savo valiutas. Negalima jiems, aišku, primesti finansinės drausmės patiems jos nesilaikant. Aš įsivaizduoju, kaip atrodo Europos vadovų taryba su motociklininkų palyda, visokiausiais vakarėliais ir prieimimais. Įsivaizduokite, kaip e, mokesčių mokėtojai savo šalise jaučiasi, kai kiekvienas euras ir svaras e, būna praryjamas e, įmokų į Europos biudžetą. Mano frakcija visai nenori atsiprašinėti už tai, kad laikosi vienpusės nuos dėl vieningos rinkos man atrodo, kad reikia ir toliau e, skatinti geresnį egzistuojančių vieningos rinkos taisyklių įgyvendinimą. Aišku, vieningos rinkos atverimas būtų beprasmis, jeigu, netver, jeigu mes netvertume e, savo rinkų tai pasaulio daliai, kur augimas dar vyksta. Tačiau tai yra vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio tikslai. Tačiau dabar jau galėtumėme imtis vienos, vien, vieno žingsnio, kad parodytume verslui savo pasirižimą kovoti su krize reikėtų komisijoje apskritai atsis panaikinti užimtumo direktorato ir perduoti jų uh, atsakomybę jų pareigas nacionalinėms vyriausybėms. Tada galėtume panaikinti užimtumo direktyvą, darbuotojų direktyvą ir visas kitas direktyvas, kurios yra tik kliūtis augimui. Mes nesukursime darbo vietų apie jas kalbėdami ir primdami rezoliucijas. Mes, parlamentarai ir eurokratai, apskritai negalime jokių darbo vietų sukurti. Mes galime tik pasitraukti iš kelio ir leisti verslininkams imtis veiksmų, pardavinėti ir pirkti dalykus. Iš to kyla augimas augimas ir užimtumas, taip pat ir socialinė apsauga. Kai tik pradėjau darbą Europos parlamente, kalbėjome apie Lisabonos darbo atvarkę, kuri tikėjomės pavers Europą dinamiškiausią pasaulio ekonomiką iki 2010-ųjų. Kaip sakė Sara Peilin, kaipgi atrodo, kad pavyko jums, pirmininkė? Žodžiu, teigiamas kolegai Biski, GUE frakcijos vardu kalbėti dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, mėly kolegos, finansų rinkų liberalizavimas prisidėjo prie tokių procesų rinkose, kurių iki šiol negalima kontroliuoti tik radikaliomis priemonėmis, bandant užkirsti kelią spekulacijoms rinkose, galėtume sustabdyti krizę. Taip pat manau, kad patvirtinus fiskalinį paktą, tik tai dar labiau bus sustiprinta taupimo politika ir taip pasirinktas biudžeto deficitų mažinimas bei skolų mažinimas. Tam ryštingai priešinasi mano frakcija, taip pat ir Tarptautinis valiutos fondas netgi kritiškai vertina šį susitarimą. E, finansų gūrų Sorošas kalba apie tai, kad Europoje dėl tokios skolų mažimo politikos prasidės defliacija. Naujo susitarimu valstybės narės turi būti verčiamos įstatymuose numatyti biudžeto deficito mažinimą. Jeigu tai nepavyktų padaryti, valstybės rizikuoja susilaukti komisijos sankcijų, taip elgtis nedemokratiška, nes taip iš valstybių narių atimama teisė formuoti savo biudžetus. Taip yra pažeidžiamas svarbiausias ES veikimo principas ir jis yra paukojamas ant finansų rinkų altoriaus. Kairieji e, priešinasi šiai katastrofiškai politikai, mums reikia ūkio gaivinimo ir užimtumo skatinimo pakto, reikia investicijų į aplinkosaugą ir švietimą, tačiau pirmiausiai mums reikia užtikrinti ir apsaugoti parlamento ir piliečių teisę demokratiškai dalyvauti priimamuose sprendimuose. Šią sutartį reikia tvirtinti referendumais arba rengiant viešasias konsultacijas. Ačiū uždėmesi, pirmininkas. Ačiū. FD frakcijos vardu, panas Faračkalbis. Sveikinu visus. Davidas Cameronas jų šiek tiek panervino, bet jis buvo apšauktas euroskeptiku, tačiau grįžo tikrasis. Kas atsitiko su veto teisė? Niekas nieko nebevetuoja. Ponas Cameronas dabar iš tikrųjų aktyviai palaiko šį apgailėtiną faktą, šį planą sužlugdyti ir pažeminti valstybės, kurios e, netenkina germaniškojo požiūrio, kaip reikia tvarkyti savo ekonomiką. E, Vokietijos finansų ministerijos pasiūlymai pasirodė per pastarąjį savaitgalį. E, e, siūlo at, Europos komisijos direktoratui persikelti į Atenus ir ten dirbti, užimti didžiulį pastatą. Aš neįsivaizduoju, aš neįsivaizdavau, kad, net, kad čia Europos Sąjunga vis dėlto gali nukristi iki tokių žemumų. O dabar Graikijos atveju vykdoma diplomatija nukreipus e, šaunamą į ginklą. Niekas šiandien nepaneiks, kad Graikija nėra kolonija. Ir visa tai, kas vyksta, yra didžiulė siaubinga klaida. Graikija nėra kažkokia žlunganti dukterinė įmonė, kuomet pagrindinės motininės įmonės atstovai turi perimti visą kontrolę. Graikija yra suvereni valstybė, turinti istoriją, juk ji išrado demokratiją. Graikija išgyvena sunkius laikus. Ten jaunimo nedarbas yra pas, pasiekęs 50 procentų. Kodėl, ponė Rampoji? Dėl to, kad šalis yra eurozonos narė. Jūs toliau uh, e, pasmerkite tą šalį pražučiai. Niekas nekuria darbo vietų. Nepamirškite, kad tie žmonės toliau žeminami ir stumiami į nevilti, o nusivylę žmonės gali e, padaryti tikrai e, neatšaukiamų dalykų. Ir jeigu taip įvyktų, kaip žinote, kitas laukiantis eilėje, kita šalis eilėje yra Portugalija, kuria ištiktas pats likimas. Ponas Bronsnių prisijungusių vardu dabar kalbės. Ačiū. Ponas Kameronas sakė, kad jis neužkirs kelio ES institucijoms e, siekti susitarimo dėl fiskalinės politikos. Jis tik tais sakė, kad nedarys to, negali visi, kam negali visiškai užkirsti kelio. Susitarimo aštuntasis straipsnis sako, kad bus pasinaudota 273 uh, e, Europos sutarties straipsnių. Ir iš tikrųjų tiesa, kad šiame straipsnėje sakoma, kad Teisingumo teismas turi jurisdikciją bet kokiame ginče, jeigu tas ginčas yra pateikiamas pagal specialų susitarimą. Uh, tačiau turbūt spręsdamas dėl tokių ginčių neturi įgaliojimų bausti valstybės narės už jų nesilaikymą. Ir taip pat tai pasakytina apie biudžeto deficitą. Aštuntasis straipsnis susitarimo sako, kad komisija gali inicijuoti veiksmus, tačiau susitarimo projektas nėra dar sutartis. O sutarties 273 straipsnis kalba tik tai apie valstybių narių teisę nesiginčyti su komisija ir todėl atrodo, kad komisija neturėtų įgaliojimo inicijuoti kokiu nors veiksmu. Iš tikrųjų atrodytų, kad komisija e, apskritai neturės jokio, jokio vaidmens pagal šį susitarimą nes tik Teisingumo teismas galės pripažinti, ar valstybė narė pažeidė ar nesusitarimą, bet niekaip negalės priversti jo laikytis ir pasirodys, kad reikės naujos sutarties, dėl kurios reikės susitarti vien, vienbalsiai. Britanijai tai būtų katastrofa, kadangi vieną dieną gali būti jis pasin, juo pasinaudota, kad į vergovę paimta būtų ir Didžioji Britanija. Kam norite užduoti klausimą, keldamas mėlyną kortelę? Er hat hier von panui Faradžiui. Jis kalbėjo apie Gauleiterius, tai yra nacionalsocialistų struktūras veikusias. Aš griežtai priešinusi tokių terminų e, vartojimui, e, nes taip yra skatinama neapykanta tarp Europos tautų, Europos parlamente, todėl ponas Faras turėtų atsiprašyti, atsiimti savo žodžius, arba jūs, pirmininkė, turėtumėte pasirūpinti tuo, kad daugiau tokie žodžiai čia nebūtų girdimi. Indeed, biggest... Stambiausias e, Britanijos dienraštis sekmadienį savo straipsnėje panaudojo šį žodį. Pažvelkite į Vokietijos dienraščius, kurie E, italus vadina bailiais, graikus nenaudėliais ir tinginiais. Apie tai kalbama. Viename iš Vokietijos dienraščių buvo kalbama apie e, kai kurios pareigūnus primenančius nacijų uniformomis vilkinčius pareigūnus. Atgaivinamas nacionalizmas. Ir iš tikrųjų, kalbėdamas apie tai, aš turėjau omeny Junktinę karalystę, nes aš turėjau omeny istoriją ir mūsų elgesį Graikijoje XIX amžiuje. Tiek, manau, kad nacionalizmą labiausiai propaguoja šiame parlamente tie asmenys, kurie prie savo sėdimo vietų pasistato savo valstybių nacionalinės vėliavas. Žodis suteikiamas kolegai Brokui. Pone pirmininkė. Das Wort hat der Kollege Brok. Das Wort hat der Kollege Brok. Setzen Sie sich hin. Žodis teikiamas kolegai Brokui, prašau atsisėsti savo vietas. Raginu visus laikytis tvarkos ir sėstis į savo vietą. Pone Faradžai, prašau sėstis, nes priešingų atveju liepsiu Jums palikti salę. Žodis teikiamas kolegai Brokui ponė pirmininkė, tarybos pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti už tai, kad ponai Baroso Van Rompoj, jų padėjėjai, bendradarbiavo su parlamento darybininkais, sėkmingai bendradarbiavo. Antra, noriu pasakyti, kad nenorėjome šio šios sutarties, norėjome sutarties pagal bendrijos metodą, bet tam užkirto kelią jungtinė karalystė, nes ji priešinosi e, e, dabartiniai padėčiai mūsų siekiams reglamentuoti finansų rinkas. Mes tačiau norime jas reglamentuoti. Tačiau, e, kai dabar mes girdime tokius praeities terminus, e, kalbant apie ES, kuri užtikrino taiką ir gerovę šiame kontinente, tai mes galime tai vertinti tik kaip neapykantos skurstimą ir neleisime tokiems ponams kaip Faradžas e, taip elgtis toliau. E, atvirkštinė dauguma ir Europos teisingumo teismas dabar įgauna daugiau įgaliojimų iki šiol tai buvo neįmanoma, tačiau e, visi kiti mūsų teikiami pasiūlymai buvo e, patvirtinti Europos parlamento teisų dalyvauti priimamuose sprendimuose, taip pat užtikrinta. Pone Baroso, mes dabar prašome jūsų pateikti šioje srityje e, konkrečius sprendimus, pavyzdžiui, kaip įgyveninti ekonomikos gaivinimo paketo nuostatas. E, Graikijos gyventojai turi aiškiai matyti e, naujus projektus įgyvendinamus jų ateities darbą. Mums reikia užtikrinti fiskalinę drausmę, reikia struktūrinių pokyčių tose šalise ir reikia pasinaudoti turimomis lėšomis Europos Sąjungoje. Kai aš matau 16 milijardų eurų, kurie, e, kuriais negali pasinaudoti, pavyzdžiui, Graikijos administracija, tai mes turime padėti Graikijai E, susitvarkyti, išspręsti savo administracinės problemas ir taip atgavinti ūkio auginą. Aš noriu pasakyti, kad ponė Merkel kovoja už biudžeto drausmę, už struktūrinius reformas ir už ūkio augimą, o jūs pamirštate biudžeto drausmę ir taip e, žlugdote busimųjų kartų ateitį. Taip reikia vertinti dabartinę patį. Paskutinį pastaba. Bendrijos metodas ir Europos parlamento teisės čia yra apsaugomas, tačiau mums reikia dvigubo solidarumo, kurios pagėdauja ponė Merkelinis. Kiekvienas turi pirmiausia apsikuopti savo kieme. Ir tai padėsime vieni kitiems. Ir aš prašau, kad socialistai dabar e, balsuotų už poną Sarkozy, kuris siūlė įvesti e, finansinių sandorių apmokestinimą jeigu būtų išrinktas Holand. E, aš e, tikiuosi, kad taip neatsitiks. Tai e, Prancūzija paprasčiausiai bankrutuos, jeigu jis nepakeis savo dabar rinkimų kampanijoje duodamų pažadų. Pirmininkas, ponė Brokai, sutikiu Jums daugiau nei vieną minutę, nes esate vienas iš sėkmingiausių parlamento dėrybininkų, tai laikykite tai tam tikrą premiją už savo dėrybinės pastangas. Pone Brokai, klausykite, ką noriu pasakyti bent jau. <clears throat> Savo kalbą jūs sukėlėte milinųjų kortelių e, potvinį, e, tačiau suteiksiu galimybę užduoti klausimą tik ponui Madleneriui, kitiems ne. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Faradžas paminėjo svarbu aspektą ir ponas Brokas yra teisus, e, Europa užtikrina taiką, tačiau jeigu viskas vyks kaip dabar, tai taika ilgai nesitęs. Pone e, Brokai, ar laikote normalių dalykų ir jūsų frakcija laiko normalių dalykų, kad neatsiklausus valstybės piliečių, e, jos atžvilgių priimami atitinkami sprendimai arba, pavyzdžiui, siūloma įvesti euro obligacijas, neatsiklausus Vokietijos nuomonės dėl e, šios siūlomos priemonės. Čia manau, kad yra peržengiamas demokratijos ribos. Ar nemanote, kad reikia atsiklausti graikų, vokiečių ir olandų nuomonės apie Europos ateitį? Pone pirmininkė, mielas kolega. Pirmiausia, turime konstatuoti, kad kiekviena valstybė privalo laikytis joje galiojančių taisyklių. Jeigu pasirašomas sutartis, priimami teisės aktai, privalu užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinami. Tai yra svarbiausia. Dabar visos e, patvirtintos priemonės gali sigalioti tik patvirtinus nacionaliniams parlamentams Graikijos, Vokietijos ir Niderlandų, tačiau ne Junktinės karalystės, nes Junktinė karalystė nedalyvauja solidarumo veiksmuose. Graikijos atžvilgių. Apie tai kalbėjo ponas Farač. Jeigu būtų paskirtas tik tas taupimo komisaras, e, kuris e, e, taikytų atitinkamas sankcijas visoms valstybėms, kurios nesilaiko tam tikrų taisyklių. Tai tik tokia atveju jam pritartume, jeigu vien Graikijai, tai bus taikoma nepritarime. Ponas Jūs dabar kalbės. Ačiū pirmininkė pareiškimas dėl augimo ir darbo vietų, paskaltas pirmadienį ragina siekti e, fis, finansinės drausmės, e, protingos ekonominės ir investicijų politikos, taip pat e, socialinę sanglaudą užtikrinančios strategijos. Būtent to mano frakcija reikalavo nuo pat krizės pradžios. Tik dabar buvo pasiektas išmintingas finansinės drausmės požiūris. Tačiau šią tarptautinės sutartys situacija pablogino, nes negalima užtikrinti investicijų į ateities augimą. Jeigu norite elgtis išties išmintingai, reikia padaryti daug daugiau. Taryba turėtų prisimti prie parlamento raginimų įkurti tikrą oblig... euro obligacijų sistemą, tai suteikti mums daugiau laisvės nauj... su naujomis investicijos. Kas būtų platesnio užmojo projektas nei finansinių sandorių mokestis, kuris mūsų siūlymų per metus duotų 200 milijardų eurų įplaukų. Tai būtų išmintingas sprendimas. Taip pat e, taryba turėtų ne tik kalbėti, bet pabandyti užtikrinti proveržį ekonominėje situacijoje, pabandyti e, pasiūlyti iš, išmintingą krizės sprendimą. Pono, ka, ponas Kalonėnas savo kalboje teigia, kad pagal tą sutartį socializmas taps nelegaliu ir kad išmuš pagrindą socialistams iš pokojos. Na, aš noriu padėkoti už taip tiksliai suformuoluotą konservatorių poziciją. Ačiū, kolegai, jūs, Alė frakcijos vardu, ponė Bauls, kalbės. Ačiū, pirmininkė. Užimtumas ir augimas e, atsidūrė darbo tvarkės e, prioritėtų sąraše. Reikia imtis veiksmų. Dar vienas prioritetas yra jaunimo krizė. Tačiau tai yra šiek tiek daugiau nei tik tais jaunimo nedarbas. Galbūt tam tikri veiksmai ir pakėlė nuotaiką, tačiau neapsigaukime. Iki kito birželio bus 2 trilijonai skirti, bus įsisavinti. Tačiau klausimas, ar ši karta jais pasinaudos ar, ar ne. Jaunimas neturi nei darbo, nei būsto ir įsiskolinusią ekonomiką. Ir tie, kas kaltina Europos bankų priežiūros instituciją, norėčiau priminti, kad susitarimas buvo dėl e, atsparumo testų ir apsauginės sienos. Ir visa tai tik dar pablogino situaciją. Ačiū. Žodis panai Epinkės, frakcijos vardu. Ačiū. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti finansinės drausmės sutartimi, kuri dešimt metų vėluoja. Pinigų sąjungoje, kuri vis tiek žlugs. Tačiau ilgalaikiai tikslai neįsprendžia artimiausių problemų. E, eurozonoje augimas neatsigaus, Portugalija kabo ant plauko, Ispalija Ispanija, Italija ir Portugalija prarado e, konkurencingumą būtent dėl euro šios priemonės nieko nepakeis. Kaip ir padidinti mokesčiai, kaip siūlo ponas Sarkozy, kiekvieną kartą, kai jis pasirodo televizoriuje, siūlo naujus mokesčius. Man įdomu, kodėl socialistam reikia savo kandidato, nes e, su kiekviena diena Sarkozy tampa vis labiau socialistų. Briuselyje e, už biudžetą atsakingi komisarai, vienas iš jų yra šalies, kuri kažkada buvo carinėje Rusijoje, taigi jis viską puikiai žino, jis yra e, biudžeto caras, taigi ponė, komis, ponė Baroso norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbis istorijos pamoka. GUE frakcijų per vieną. Ponas Sandergaard, GUE frakcijos vardu dabar kalbėsiu vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pareikšti savo susižavėjimą vadovo tarybos išvadomis. Tikrai e, jos buvo neįtikėtinos jei valstybės, kurios patiria problemų e, dėl e, finansinės padėties, tai reikės už tai bausti ir stebuklingai tos problemos išnyks. Kodėl mes anksčiau apie tai nepagalvojame? Tai yra labai lengva ir veiksminga priemonė. O kodėl negalėtume taikyti šio metodo spręsti kitoms problemoms? Pavyzdžiui, jeigu valstybėje e, per e, valstybė kenčia nuo per didelio nedarbo, reikia pritaikyti sankcijas, bausti ją ja, už tai. E, arba jeigu valstybėje per daug skurdžių žmonių gyvena, taip pat taikykime vairias finansinės bausmės juos atžvilgių. Milijonai ES piliečių neturi darbo arba gyvena skurdžiomis sąlygomis, bet atrodo, kad šiuo metu niekas už tai jokių baudų neketina taikyti. Jeigu valstybė pasirinka vykdyti plataus masto e, viešasias investicijas, skatindama ekologinės darbo vietas e, energetikos srityje, vėjo, e, bangų energijoje, tai valstybės už tai nesulaukia jokių paskatų. Ar taip turėtų būti vykdoma tikra ekonominė politika? Tikrai suprantu, kodėl per Europos vadovų tarybą pirmanį streikavo Belgijos darbuotojai. Tokių reiškinių ateitie bus daugiau. Kitas kalbėtojas yra ponas Cavela, FD frakcijos vadovė, ponė tiksliau. Ačiū pirmininkė. Pastarusios vadovų tarybos išvados prisideda prie vidaus rinkos kūrimo proceso ir prie geresnio ekonominių veiksmų koordinavimo tai, ką matome šiandien, parodo, kad iš esmės mes judame vieningos Europos sukūrimo link. Tačiau jeigu siekiame, kad Europa taptų visų valstybių viena sąjunga, tokia kaip Junktinės Amerikos valstijos, tai noriu jūsų paklausti, ar kada nors matėte tokį atvejį, kad e, e, Mičigane koks nors parlamento narys viešai rugotų e, per daug įsiskolinusią Kalifornijos valstiją, taip kaip dabar elgesi kai kurie Europos politikai. Turime dėti visas pastangas, kad Europos projekto kūrimas nežlugtų, nepagrista kritika, neprotingi pasiūlymai, pareiškimai, kurie skirti vien tik kritikuoti, laikytini išpoliais prieš valstybės, e, už kurių stovi jų piliečiai. Taip demokratija yra trypiama kojomis ir demokratinės procedūros. Taip pat mes privalome e, siekti laikytis tarptautinės, darbos, organiza... tarptautinės darbo organizacijos nustatytų normų ir standartų. Dabar už tai siūloma taikyti bausmes manau, kad e, Graikijos atžvilgių taikoma kritika yra pagrista, tačiau Graikijai bandoma suversti visas krizės sukeltas problemas, o Graikija tų problemų nesukėlė. Visi kiti tuo tarpu dabar tvirtina, kad klaidų niekuomet nėra padarę. Graikija patiria problemų, tačiau tokių pat problemų patiria ir visa ES. Noriu kreiptis į Jūs ir paraginti E, mažiau dėmesio skirti Graikijai, o e, apsikuopti savo kiemuose. Vokietijos kolegams noriu pasakyti, dabar Vokietija e, kaltinama susiskaldimo kurstimu. Prašau skirti man daugiau laiko, ponė pirmininkė. Vokietija raginama rodyti pavyzdį kitiems, tačiau bijau, kad dabartinis Vokietijos elgesys susijęs su nemažomis grėsmėmis turime susėsti prie vieno stalo ir e, pasikalbėti atvirai tarpusavį. Ačiū, ponė pirmininkė. Žodis teikiamas ponui Madleneriui, neprisiregistravusiu vardu kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmoji vadovų taryba naujaisiais metais baigėsi ir e, mums ji buvo visiškai nereikalinga, nes nieko rimto nebuvo nutarta, kad būtų pažabotas jaunimo nedarbas eurozonoje, apie Graikiją buvo taip pat nepakankamai kalbėti. Klausimas kyla, kada Graikija išstos iš e, valiutų e, sąjungos. <clears throat> Net ir e, nurašius 70 procentų Graikijos skolas jos problemų neįspręsite. Čia yra žaidžiamas finansinis pokeris. Stebuklingas žodis 2012 metais turėtų būti biudžeto drausmė, tačiau jūs, pirmininkė, puikiai uh, E, žinote, kad vien taupydami mes nesugebėsime atgaivinti ekonomikos. Pone Baroso, jūs e, ginate pasiūlymą e, sumažinti pensijas 200 eurų per mėnesį, tačiau Graikijos, Graikijos palūkanų normos vakar dar kartą pakilo, tai niekas netiki, kad Graikija sugebės gražinti savo skalas, tai būtų tas pats, kas tikėti, kad vanduo gali užsidegti. Kai kuriuose eurozonos valstybės jaunimo nedarbas siekia 50 procentų, ES tuo tarpu visiems žadėjo sukurti gerovę, vietoj to yra kūriamas košmaras. Mes pageidautume teisės dalyvauti rengiant naujai sutarties tekstą, tačiau visos nuostatos bus paskelbtos tik po to, kai taryba jas pasirašys. Pirmkas kolega Roil E, liaudės partijos frakcijos vardu nuveišintis parlamento narys, sveikinu jį su tuo. Ačiū labai, ponas ir ponai, mėly kolegos, manau, kad buvo pasiektas geras sprendimas, galėjau tikėtis ir geresnio, tačiau kartais politikoje taip atsitinka, kad reikia pasitenkinti tuo, kas pasiekta ir siekti daugiau žingsnis po žingsnio. Tai, kas buvo pasiekta e, dabar, buvo e, įtvirtinta prieš pusę metų, kuomet pritarėme šešių teisės aktų e, rinkiniu. Mes siekiame, kad e, būtų mažinamos valstybių skolos ir kad būtų skatinamas ūkio atsigavimas dabar. Siekiama šių tikslų, tiesa, ne tokiais būdais, kokiu mes pageidavome, tačiau Elmaras atkreipė dėmesį į tai, kad galime bendrijos metodą pasitelkti, tačiau dabar didžiųjų frakcijų vadovai čia rengia e, mums paprasčiausią politinį šau ir šiuo metu e, tikrai tokie šau e, čia nedėra. Esu pasipiktinęs. Aš manau, kad žaisti šios pigius partijų politinius žaidimus dabartinėmis aplinkybėmis tikrai nedėra, juolap nedėra E, skatinti neapykantos. Jeigu aš pasirinkčiau tokius žodžius, kuriuos čia vartojo kai kurių frakcijų vadovai, tai tikrai turėčiau gėdytis šių žodžių, nes taip mes tikrai nesugebėsime rasti bendrų sprendimų bendrai Europai. Pirmkas, ačiū ponė Roil, galėsite toliau kalbėti, kolegė Harms, norim užduoti klausimą. Jeigu teisingai supratau, tai šešių priemonių uh, paketas, kuriam pritarėme šiame parlamente e, neveiksmingas yra. Noriu paklausti, nuo kada ir kokiose valstybėse mūsų dabar svarstamas fiskalinis paktas užtikrins e, finansinį stabilumą. Pone Roilė, atsakykite į klausimą. Negaliu Jums įvardinti datos, tačiau puikiai žinote, kad tai turėtų greitų laikų atsitikti. Puikiai žinote, kad visi mūsų priimami sprendimai pradame įgyvendinti po tam tikrų procedūrų ir per tam tikrą laiką. Jūs tačiau kritikavote ne, termitus, ne terminus, o kritikavote. E, sustarimų turinį. Aš laikau tai e, apsimetinėjimu, ponė Trautman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekalbėsiu vien politiniais terminais. Noriu Jūs patikinti, ponė Roili. Deja, ta sudartis yra nesėkmės atvejs ir aš tikrai dėl to apgailestauju, nes ji yra neveiksminga. Ji neužtikrina pasitikėjimo atkūrimo, kalbu apie rinkas. Uh, Portugalija, Graikija, e, didžiosios e, įmošo į biudžetą mokėtojos e, Prancūzija ir Vokietija viską sprendžia tarpusavyje. Tenka visus bandyti įtvirti, įtikinti mūsų sprendimais. Tačiau net pagalba skirta bankams neįtikino viso likusio pasaulio. Mes turime elgtis atsakingai, įtikinamai e, mūsų e, piliečių atžvilgių. Kalbu apie žmonės, kurie išėjo į Briuselio gatves, kurie turi per daug įsiskolinimą, apie jaunimą, kurie e, neturi ateities. Mums reikia, o kalbame apie sutartį, kuri tik tai numato biudžetinę discipliną. Dėje ne, pamirštamas parlamentų, nacionalinių parlamentų turimos galios. Aš norėčiau pateikti, aš norėčiau kai ką pasmerkti, ponė pirmininkė. Manau, kad tai, ką mes e, pasiūlėme šiandien Europai, yra uždaras ratas. Mes kalbame apie atsakomybę, augimą, valdyseną, tačiau reikia iš naujo dėrėtis dėl sutarties, kuri užtikrintų tinkamą ekonominės politikos e, politik, politinį koordinavimą, su pramonės dalyvavimu, su, su, su priemonėmis e, ir projektais aplinkosaugoje. Mes pasisakoma už finansinį reglamentą. Reikia nepamiršti teisingumo ir solidarumo. Būtent tokius dalykus mes norime ginti šiame parlamente. Ačiū, ponė Trautman, toliau ponas Mauro. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kaip Jūs šiomis sunkiomis aplinkybėmis apgynėte ne tik mūsų parlamento prerogatyvas, tačiau taip pat ir demokratinę Europos sprendimų prieimimo tvarką. Jūs palaikėte pono Broko, Verhofstado ir mano atliktą darbą. Augimo strategija yra susijusi su dalykais, kurie paminėti tarybos išvadose dėl augimo pakto. Taigi dabar laukiame, kad komisija pateiktų naujus pasiūlymus. Ino, inovuokime savo sprendimų prieimimą. Eikime iš apačios į viršų. Taip pat atsižvelgime į parlamento komitetų įnašą, jų nuomonę. Jūs čia girdėjote nacionalistų pasisakymus. Jie pamiršta, kad Europos 65 taikos ir augimo metai taip pat buvo labai svarbus. Taigi padėkite jiems suvokti ir toms vyriausybėms padėkite suvokti, kad nereikia per daug galvoti tik apie nacionalinę nuomonę padrasinkite Europos valstybių vadovus, pagalvoti, paskatinkite jos galvoti apie bendrus Europos dalykus. Toliau ponas Gutierės, dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti e, gruodžio 9 dienos susitikimą, po kurio sakėme, kad nu, reikėtų ištaisyti tam tikras jo metu padarytas klaidas. Pradėjome sudėtingas dėrybas ir, man atrodo, mūsų komanda padėjo išvengti pati, pačio blogiausio. Tačiau ši naujoji sutartis kelia pavojų egzistuojančioms institucijoms, numatydama struktūras, kurios galėtų prieštarauti ES teisėjai. Parlamentas, komisija ir Europos e, ir Europos tarybos prezidentas padėjo išvengti tų sunkumų. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip atsižvelgiant į egzistuojančius teisės aktus numatyti naujas taisyklės. Mes sugebėjome sumažinti žalą, tačiau e, ši naujoji finansinės drausmės sutartis e, negali būti atsakas į egzistuojančioms problemoms. Tai, kad teismas e, automatiškai galės pradėti sankcijas, man tikrai kelia didelių abejonių. Reikėtų geriau pagalvoti apie realius dalykus, pavyzdžiui, euro obligacijas ir e, stabilumo e, obligacijas. Kitaip krizė tik gilės. Ačiū. Pana Gultieri, taip pat ir Jums noriu padėkoti už puikų darbą atliktą darybų metu. E, padėkoju visiems kolegai Brokui ir kolegai Gultieri. taip pat ir ponui Ferhofstatui už tai, kad jis na, kaip frakcijos pirmininkas dėrėjosi, taigi visi atliko puikų darbą. Dabar žodis kolegai Legrip, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Prancūzijos delegacijos APP frakcijoje vardu pritarti e, šiai sutaršiai dėl Europos ekonomikos ir valdysenos. Ir vis dėlto neapgaudinėkime savęs. Tai yra svarb, šis sutartis yra svarbus žingsnis didesnės ekonominės integracijos keliu, didesnės, didesnio finansinio stabilumo keliu. Ne, neužtikrinsime tvaraus augimo ir užimtumo, jeigu ne, nesutvarkysime viešųjų finansų. Augimas negali būti, negali būti uh, numatomas sprendimu. Uh, Tik tai bendromis pastangomis mes atkursime pasitikėjimą ir užtikrinsime atsakingą darbą. Buvo minėta politikams reikalinga politikų vykdoma politika, kalbama apie Prancūzijos prezidento kam, rinkimų kampaniją. Ir aš norėčiau sureaguoti. Mes, EPP frakcija, uh, laikome visiškai neatsakingus e, Prancūzijos kandidato pareiškimus, kuris pareiškė norys iš naujo dėrėtis dėl sutarties e, kurią pasirašė 25 valstybės. Dėrėtis su kuo ir dėl ko. Tokie pasisakymai yra visiškai neatsakingi. Uh, Ačiū, ponė Legrib. Žodis suteikiamas kolegai Bulman, kuris buvo šiandien išrinktas Vokietijos uh, e, SPD partijos delegacijos vadovu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi kolegos. Noriu uh, trumpai pažvelgti į sunkę ekonominę realybę. Vadovų tarybos dieną rinkose pabrango uh, Portugalijos. Uh, obligacijos 17 procentų reikia mokėti palūkanų už 10 metų e, obligacijas ir 15 už 5 metų. Taigi tiek galime pasakyti apie naujas mūsų iniciatyvas ir apie naują tarp valstybinį susitarimą, kurio turėtų būti užtikrinta ramybė finansų rinkose. Galbūt tie neramumai kyla ir jie yra susijęs su ekonominiais duomenimis. Todėl noriu pasakyti, kad, pana pirmininkė, Šulci, jūsų drąsa ir siekis ginti bendrijos metodą vadovų taryboje ir raginimas investuoti tam, kad Europos ekonomikos galėtų atsigauti. Noriu Jums padėkoti už šias pastangas ir aš tikiuosi, kad parlamentas galės prisidėti prie bendros ekonomikos politikos, politikos vystimus. Ačiū kolega Bulmanui, kolega Sarijus Volskis, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Pone pirmininkė, norėčiau priminti dar vieną aspektą, kurio turime nepamiršti gyvendindami e, fiskalinį paktą mūsų ekonominę politiką išbando finansinės rinkos. Mes turime elgtis vieningai solidariai ir vengti nereikalingo susiskaldimo. Tie, kurie e, yra geresnėje padėtyje ekonominė, turėtų padėti tiems, kurie yra sudėtingoje padėtyje. Taigi, mes turėtumėme užtikrinti pakelti pasitikėjimą, pasimdami bendrą atsakomybę už siskol, išsiskolinimus ir griežtai laikytis e, biudžetinės drausmės. Iš 17 eurozonos narių 12 viršyje auksinę taisyk, auksinį slengsti 60 procentų BVP e, įsiskolinimo dydį, o aštuonios būsimos eurozonos, na, kalbant apie jas, apie tas narės, tik tai viena iš jų viršyje to, to, tą taisyklę, o septynios ne. Todėl galima būtų teikti, kad e, geresnės padėties geresnė padėtyje esančios ne eurozonos narės uh, užtikrina geresnę visų ES narių situaciją. Ir todėl jos turėtų turėti galimybę dalyvauti eurozonos valstybių vadovų susitikimuose. Kolegė Ferreira, socialistų demokratų frakcijos atstovės suteikiamas žodis. Edith. Kuckuck. Me? Okay, sorry. Sorry. Aš norėčiau pasakyti, kad šis sutartis yra bevertė, tačiau dėja ji yra ir pavojinga, kadangi visų pirma, ji primes dar daugiau sankcijų ir taisyklių gelbėjimo veiksmams. Uh, Kas pasitikėtų gydytoju, jeigu jis nesugebėtų atskirti anoreksijos ir lieknėjimo dietos? Tokiu būdu mes pasmerktume pacientą mirčiai. Kiek šalių turės patirti recesiją, kad taryba ir komisija suprastų, kad jų diagnozė buvo neteisinga? Čia mes atstovaujame Europos piliečius. 23 milijonai europiečių dabar neturi darbo, 6 milijonai jaunuolių Europoje apskritai neturi jokios galimybės susirasti darbo. Kada komisija suvoks, kad ignoruodama šį faktą, nesurasdama atsakymo į šią problemą, ji uh, parodo didžiulį politinį nejautrumą, kuris yra pavojingas. Ši recesija nėra e, absoliutus likimas. Mes galime jį pakeisti, laikas imtis veiksmų, kaip dėl projektų obligacijų, kaip dėl mūsų biudžetų sustiprinimo, kur investicijos į naujas finansinės priemonės. Dabar tas griežtumas tik tai dar susilpnins, susilpnins įmonės verslą. Mums reikia alternatyvų, bet jos turi būti priimtinos. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra pona Janaku EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Vadovų tarybos išvados galėjo būti naudingos e, ekonomikos gaivinimo ir darbo vietų kūrimo prasme, tačiau po ketverių krizės metų dar nematome ryštingo ES elgesio ir veiksmų Stabilumo paktas galbūt nebuvo reikalingas, na, galbūt juo buvo galima priversti valstybės narės laikytis e, tam tikros biudžetinės drausmės. E, tačiau manau, kad dabar priimti sprendimai ir teikiami pasiūlymai dar labiau pablogina padėtį. E, tas susitarimas nepadės įspręsti valstybėse, tokiuose kaip mano šalis, esamų problemų. Taupyti yra svarbu, tačiau be ekonomikos augimo mes negalime tikėtis teigiamų rezultatų tik atskiroms valstybėms, tik visai Europos Sąjungai. Ačiū ponė Janaku. Žodis suteikiamas poniai Gal Pelc. Örülök, hogy az informális csúcs központi témája a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés. Ačiū, ponė pirmininkė gerai, kad vadovų taryboje buvo kalbama apie užimtumą ir e, ūkio augimą. Tačiau e, negalime paneigti, kad e, po gruodžio mėnesio prasidėjo procesas, kuomet sprendimai priimami už šalių vyriausybių nugarų. Nežinau, ar siūlomi nauji sprendimai pakeis padėtį, nes e, naujasis paktas, naujasis sustarimas e, apima lygiai tiek pats ryčių, kiek ir e, šešių teisės aktų rinkinys anksčiau patvirtintas. Manau, svarbu ekonomiką valdyti ne tik žodžiais, bet ir darbais. Esu nepatenkinta primais, primtais sprendimais, nes e, juos pasirašė ne visi arba pasirašys ne visi. Be to, ne visos valstybės, ypatingai ne eurozonos narės, negalės pilnavertiškai dalyvauti e, vykstančiose procesuose. Tikiuosi, kad iki kovo pabaigos padėtis bus ištaisyta. Dabar uh, bus pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, tačiau jie jau pusę valandos spontaniškai bando tą daryti, taigi stengsiuosi būti kuo teisingesnis jų atžvilgių. Pradėsime nuo pono Lūhan, kuris vienas pirmųjų užsiregistravo. Ačiū pirmininkė dėl susidariusios didelį nerimą keliančios padėties jaunimo nedarbo. Tai buvo tema svarsyta vadovų taryboje. Jaunų žmonių padėtis e, turėtų pasikeisti. Jie e, turėtų padėtis turėtų keistis bendrijos mastu bei valstybėse narėse. Manau, kad vienas iš būdų pasiekti šio tikslo būtų sanglaudos politika. Šiuo metu bendri, e, valstybių narių mastu rengiamos programos numatančios 2020 strategijos įgyvendinimą komisija ir taryba turėtų skirti daugiau dėmesio jaunimo užimtumo klausimams bei paremti tinkamai finansuojamus projektus, kurie būtų skirti jaunimo, užimtų, jaunimo nedarbo mažinimui. Pradri... Toliau ponia Padimata. Ačiū, ponia pirmininkė, tarybos pirmininkė, mėly kolegos. Puikiai žinau, kad kai kurie kraštutinio pobūdžio pasisakymai, kuriuos šiandien girdėjome, e, nukreipti prieš Graikiją, mm, jiems nepritarė dauguma parlamento narių, nenoriu jų toliau komentuoti. Noriu susitelkti ties kitų kolegų pasisakymais ir jų paprašyti bendrai pamastyti apie tai, kur veda tokie stereotipiniai pamastymai E, tokia vienašališka kritika reiškiama vienos valstybės atžvilgių, kuri deda rimtas pastangas, kad išbristų iš krizės. Pono Broko nėra dabar salėje, dėja, tačiau noriu pasakyti, kad nenoriu visiškai pasmerkti kolegų e, minčių ir pasisakymų. Norime padėti šaliai, kuri siekia gyvendinti savo pažadus ir įsipareigojimus. Vokietijos parlamentaras Zygmundas Gabrielis yra pasakęs, kad jai reikia e, pasirinkti tarp nacionalinio išdidumo ir gaunamos pagalbos, tai reikia tik tai pažvelgti į istoriją ir pasimokyti šios klaidų. Žodis teikiamas ponui Mičelui. Pone Mičel. Uh, um, Ačiū. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad mes šokinėjame nuo vieno reglamento prie kito. Ir būtų sunku e, viską nuveikti, jeigu neturėtumėme tų institucijų, kurias turime. Ponas Dragi prieš dvi savaitės lankydamasis ekonominių reikalų e, komitete kalbėjo, kad galima laikytis drausmės e, ir neužtikrinti augimo, tačiau augimas neįmanomas be fiskalinės drausmės. Taigi, mums reikia naujo rinkos ekonomikos apibrėžimo, jos turinio apibrėžimo. Esame tokia situacija, kuomet mano galva privatus sektorius e, tvarko viešai sektorių, nes kai kurias rinkos dalis e, kontroliuoja oligarchai. Todėl daugiau dėmesio kreipkime privat, privataus sektoriaus rinkos poveikiui viešajam sektoriui. Ir tame kontekste kalbėkime apie darbo vietas ir augimą. Toliau, ponia Gurmai. Ačiū, kaip daugelis iš mūsų mes esame susiskaldę. Iš vienos pusės aišku, kad būtina imtis veiksmų, kovojant su krize, kuri nebėra vien tik ekonominė. Iš kitos pusės esu įsitikinusi, kad mūsų išėties taškas nėra visiškai tinkamas. Mano nuomonė, problemos šaknis yra ten, kad nebuvo kreipiama pakankamai dėmesio į augimą, užimtumą ir socialinę įtraukti. Dauguma konservatorių lyderių per daug yra užsijėmę taikydami griežtumo priemonės. Man atrodo, reikėtų laikytis bendrijos metodo, todėl kad negalima leisti Europai nukrypti nuo to, ką jie atstovauja. Turime dirbti kartu, nepaisant išsiskiriančių nuomonių tarp valstybių narių. Taip pat norėčiau pabrėžti užimtumo problemą. EP yra vienintelis tiesiogiai, išrink, tiesiogiai, tiesiogiai išrinktas organas iš visų institucijų. Ačiū. Ačiū, ponė Gurmai, dar ponė Matijas suteiksiu žodį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Praėjusio tarybos susiekimo metu pirmininkas Barozo uh, E, pristatė PowerPoint prezentaciją ir vienas grafikas ten e, e, kalbėjo apie rezultatus, apie Europoje MVI kylančius sunkumus. Kalbant apie tuos sunkumus, su kuriais susiduria MVI, pagrindinės problemos buvo ne darbuotojai, kurių joms, trūks, kurių joms trūksta, bet e, nepakankami kreditai, paskolos ir taip toliau. Taigi visiškai nepajėgiu suvokti, Pone Van Rumpau, kodėl e, vyriausybės rūpinasi tik griežtumo priemonėmis, taupimo priemonėmis, kodėl norima dar sumažinti atlyginimus? E, MVI atlyginimai nėra pagrindinė problema, pagrindinė problema yra jūsų pasiūlymai. Mes čia ir esame tam, kad spręstume asmenų problemas. o ne bandyti juos apkvailinti. Taigi, Prašau, prašau, investuokite tiesiogiai į užimtumą. Ačiū, ponė Matijas, galiu dar žodį suteikti dviem nariam. Dabar ponas Protaševič. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ta dzisiejsza debata. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios dienos diskusija ir žiniasklaida cituota parodo, kad ne visi lūkesčiai susiję su E, vadovų taryba išsipildė. Tai yra faktas, nes e, e, vadovų taryba, jos išvados yra kompromisinės, kaip ir visi kompromisai, ne visiems jie yra priimtini. Mes turime skatinti eurozonos ūkio gaivinimą, tačiau kartu sugebėjome užkirsti kelią dviejų Europų e, sukūrimui. Reikėtų e, pagirti už e, iniciatyvą ir paramą Vokietijos vyriausybės vadovo pozicijai ir vykdom pasisakymą. Už tai dėkoju taip pat ir Europos parlamento pirmininkui. Ponas Lopės Agilar dabar kalbės. Ačiū. Gaila, kad ne pirmą kartą parlamente girdime žmonių, žmonės kalbančius, kad jie nepatenkinti tarybos išvadomis. Tačiau e, tas susitikimas buvo šališkas ta prasme, kad buvo sutelktas dėmesys tik biudžete. Biudžetinė drausmė ne, nepakankamai buvo akcentuojamas augimas. Mes kalbame apie sąjungą, apie bendriją, kurią kur, tarsi nesudaro tik biudžetas, apie sankcijas. Tačiau iš dalies šiuose e, procesuose parlamentas per mažai dalyvauja, per mažai įtrauktas. Vykdomas reformų procesas, kuris būtinas ir ECB vaidmens e, atžvilgiu. Mes ne, neišgydysime komą, komoje esančio paciento. Aš, ponė Lopės, pristeigdama žodį ponam Šefčiovič ir Van Rampai, norėčiau dar jums paaiškinti e, pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio. E, ši procedūra yra skirta spontaniškai norintiems diskusijų pabaigoje kalbėti kolegoms. Tikrovė yra tokia, kad šią procedūrą bandoma pasinaudoti norint sudaryti e, atskrai kalbėtojų sąrašą. Aš su tokia procedūra nesutinku. Aš noriu, kad būtų laikomasi spontaniškumo principo ir ateityje prašau diskusijų pabaigoje spontaniškai suteikti žodį tiems, kurie nori pasisakyti pasibaigus pagrindėms diskusijoms, nes priešingų atveju tiksliau kitaip elgtis yra nesažininkas žodis ponai Šefčiovičiui. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums parlamento nariams už labai gyvas diskusijas ir įvairiausias įdomias idėjas, kurias išsakėte, nes manau, kad jos dar sėki įrodo, kad šis, ši vadovų taryba buvo labai svarbi kadangi po tam tikro laiko, laikotarpio e, laikas susitelkti ties augimu. Ir labai svarbu buvo, kad mes taip pakalbėtume apie e, augimą, kuris kelia didžiausią nerimą mūsų piliečiams, o taip pat ir užimtumą. Aišku, e, labai svarbu tęsti mūsų darbą, užtikrinant stiprią ekonominę ir fiskalinę valdyseną. Ir norėčiau pasinaudodamas progą padėkoti Europos parlamento dėrybininkams, ponui Ferhofštadui, Brok ir Galtieri už puikų darbą ir bendradarbiavimą su Europos komisija. Grįžtant prie vadovų tarybos išvadų rezultatų. Man atrodo, kad diskusija apie augimą ir e, manau, kad ponas Van Rompui taip pat pritartų, kad augimas yra labai svarbus ir kad mūsų politikas reikia priderinti prie šio tikslo. Ir Negaliu pritarti tiems, kurie mano, kad galime sukurti naujas darbo vietas, išardę Europos socialinį modelį. Grįžtant prie 17 amžiaus Europos, nedarykime to. Kalbant apie jaunimą, man atrodo, kad Europos vadovų tarybos metu patvirtintos priemonės skirtos padėti mūsų jaunajai kartai tiems 7,5 milijonų nedirbančių jaunuolių yra labai svarbios ir manau, kad veiksmai tikrai buvo, veiksmų tikrai buvo imtasi nedelsiant, nes e, vasario mėnesį jau susirinks e, veiks, e, veiksmų grupės ir iki vado, pavasario vadovų tarybos jau bus įsibėgėję darbai. Mums dabar bereikia tik tai jūsų paramos ir bendradarbiavimo, ir valstybių narių taip pat bendradarbiavimo. Kalbant apie labai svarbų ekonominės ir finansų valdysenos klausimą, man atrodo, kad iš šių diskusijų paaiškėja ir taip pat Europos vadovų taryboje labai aiškiai pasirodė, kad konsolidacijos be augimo pasiekti nebus įmanoma. Praėjusiais metais mes bandėme išsaugoti eurą, e, e, Europos pinigų sąjungą. Dabar einame toliau, e, pastebime stabilizavimosi ženklus, todėl susitelkėme prie augimo, kuris pasitarnaus daugelio Europos šeimų. Mums svarbu pabrėžti, nes be kitako klausydamasis diskusijų pastebėjau, kad kai kurie kalbėtojai e, ateitį vaizduoja daug niuresnė nei kad ji turėtų būti. Mes turime instrumentų išsaugoti bendrijos metodą, užtikrinti, kad Europos parlamentas dalyvaus ekonominėje valdysenoje ir Europos institucijos bus labai svarbios ekonominėje valdysenoje. Naujų institucijų nebus kuriama. Ši sutartis per penkerius metus bus inkorporuota į Europos teisę. Manau, kad tai yra labai svarbus teigiamas rezultatas ir reikėtų teigiamai juos vertinti. E, keletas pastabų dėl konkrečių klausimų. Visiškai pritariu ponui Dauliui dėl paslaugų direktyvos svarbos. Šios direktyvos visiškas įgyvendinimas paskatintų 45 procentais padidintų priekybą, e, taip pat siektų nuo pusės iki 1,5 procento BVP augimo. Kurgi dar galėtume surasti tokio lengvo, lengvai prieinamo augimo potencialo? Liūdna, kad ši direktyva dar negalioja. Todėl pradėjome pažeidimo procedūrą prieš dvi e, valstybės narės, kurios teigiamai tinkamai jos neperkelė. Ponas Verhofštatas paminėjo patentus. Galiu Jūs patikinti, kad bendrųjų reikalų taryboje taip pat komisijos pirmininkas e, minėjo šią problemą, nes kai tikrai, kai atsiranda proga 80 procentų sumažinti kaštus, taip ir turėtume daryti. Dabar bent jau turime nusistatę galutinį terminą, iki kurio turime išspręsti šie, šią problemą. Ir kreipiuosi į tas tris šalis, kurios dar nepritarė, kad jos surastų sprendimą, nes mūsų mokslininkai to labai laukia. Perinant prie pono Svoboda komentaro dėl finansinių sandorių mokesčio ir ponas Verhoštadas minėjo euro obligacijas. Finansinių sandorių mokesčio pasiūlymas yra labai svarbus ir patikinu jūs, kad komisija nepasiduos. Šiuo klausimu vyko sudėtingos politinės diskusijos ir dėja rezultato juose nepasiekėme, bet Jeigu pasiduotume po kiekvienų sudėtingų diskusijų, tai Europos teisės iš vis nebūtų. Dabar mums tik reikia užsitikrinti jūsų paramą. Ir tikiu, kad galiausiai kiekvienoje valstybėje narėje bus suvokta, kokia naudinga būtų ši priemonė. Kokios e, teigiamos naudos jie atneštų finansų pramoniai. Aš turiu daug racionalių argumentų ir tikiuosi, kad jie paims viršų. Euro obligacijos ir stabilumo obligacijos. Europos komisija mano, kad tai yra puikiai stabilizavimo finansinė priemonė. Savo dokumente tai aiškiai pademonstravome. Dabar matome, kad diskusija vyksta, jie yra sunki, tačiau manau, kad šios naujosios pastangos siekiant fiskalinės konsolidacijos pakels pasitikėjimą valstybėse narėse, e, kaip atsakingai mes valdome viešuosius finansus. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad sulauksime tos dienos, kur, kai panaudosime euro obligacijas, stabilumo obligacijas, kad tai bus labai svarbus investicinis įrankis ES. Paskutinė informacija kofinansavimas, ponas Ferkoštadas minėjo, tai yra labai svarbi priemonė padedant e, sunkumus patiriančioms šalims. Mes jau nuo, dabar nuo 75 iki 85 procentų laikinai padidinome kofinansavimo procentą e, Latvijai, Portugalijai, Rumunijai, Airijai ir taip toliau ir juos esame pasiruošę dar didinti, kalbant apie Graikiją iki 95 procentų ir be kita ko mes padedame Graikijos valdžiai, kaip ger, galima geriau įsisavinti šio, šias lėšas vietoje. Ačiū. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojų Šefčiovičius, tai žodis ir steikimas tarybos pirmininkui ponui Van Rompoj. Ačiū, ponė pirmininkė, kai sakiau savo žanginėme pasisakymę, uh, E, augimo politika, užimtumo politika turi būti svirstama vidutinės, artimiausios, ilgos trukmės laikotarpiu. Yra socialinis aspektas susijęs su šia politika. Yra veiksmų, kurių galim imtis valstybių narių lygmenių, taip pat bendrijos lygmenių. Pirmiausia, apie artimiausią laikotarpį. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, negalime užmiršti, kad išgyvename stagnacijos nuosmukio laikotarpį tačiau buvo du pozityvaus augimo metai, maždaug 2 procentų augimo eurozonoje metai visoje Europos Sąjungoje. E, taigi, nesenas, nesenos praeities laikotarpis yra augimo laikotarpis. Žinoma, kai kurioms valstybėms vykdoma e, pagalbos programa, kitos išgyvena didesnę rinkų įtampą. Ir vertinu e, viską bendrais brošiais, turiu manį 2011 ir 2010 metus, kurie buvo palankus mums. Kalbėsiu apie šalį, kurį e, pažįstu geriau nei kitas. 2010-2011 Belgijoje už, sukūrėme 100 tūkstančių darbio, darbo vietų, o krizės laikotarpiu pradame 7 tūkstančius darbo vietų. Žinau, kad yra kad daugelis valstybių regionų išgyvena įvairiausias problemas, tačiau norėjau akcentuoti, kad buvo ir teigiamų dalykų pastaruosius du metus. Artimiausias laikotarpis. Svarbiausias dalykas, ką galėtume nuveikti ir tikriausiai dėl to visi sutarėme. Eurozona turi atgauti pasitikėjimą. Kai tai vyks, vartotojai ir įmonės taip galės pasinaudoti tuo pasitikėjimo atgavimo pranašumu ir užtikrinti didesnį ekonomikos augimą. 2009-aisiais, kuomet pasitikėjimas eurozona sugrįžo, kai pavyko atsatyti pasitikėjimą bankais, e, atsigavo ir ekonomika bei pagyvėjo darbo vietų rinka. E, pastarėjai mėnesiai nebuvo jau tokie tragiški, kaip kai kas bandė tai pateikti. Pavyzdžiui, e, Vokietija. Vokietij, Vokietijoje. Pavyzdžiui, Ispanijoje ir Portugalijoje e, pastebėta kai kurių teigiamų ženklų. Sumažėjo palūkanų norma 1,6 punkto. Taip pat yra kitų teigiamų tendencijų. Ar to pakankama? Pakanka? Ne. Ar tai yra e, tas e, virsmo momentas? Taip. Artimiausių laikotarpių, jeigu tiesiog le, išleisime daugiau lėšų ir didinsime deficitą, tai nebus teisingas sprendimas. Mes patirsime nesėkmę. Ir kalbant apie tuos, kurie kalbėjo apie finansinio stimulo būtinybę, taip pat jau ima kalbėti apie tai, kad reikia didesnės finansinės drausmės. Jeigu kalbame apie nedidelį deficitą, tai su tuo dar galima gyventi, tačiau kalbant apie struktūrinį deficitą, kalbame apie tokią situaciją, kur dar galime turėti tam, tikrų, tam tikros manevro laisvės. Kalbame apie 0,5 procentų deficitą, kurio negalima viršyti. Kokie, kas mūsų laukia artimiausių laikų? E, e, neseniai priimti sprendimai skatina geresnės eksporto perspektyvas. E, kalbant apie tolimesnį laikotarpį, yra 2010 strategija, galime prisiminti Lisabono strategiją. Manau, kad mums 2020 strategiją pavyko įtraukti į Europos semestrą ir šešių pasiūlymų paketą. Ir šis parlamentas yra pasiryžęs e, dirbti siekdamas visiems mums reikalingų tikslų. Vertinant tendencijas ilgos trukmės laikotarpiu, tai man atrodo, kad mes sukūrėme visas reikalingas prielaidas, kad mūsų ilgalaikės strategijos būtų sėkmingas. Kalbant apie Europos patentą, aš pritariu Jums, kad tai yra e, nedėkinga situacija. Na, dėl savo būdo aš vertinu šį klausimą perspektyvos kontekste ir išvelgiu e, e, tam tikrų pozityvių ženklų. Kai buvau premjeru, 80-metyje sakėme, kad e, tuomet Europos vadovų taryboje ah, nepavyko surasti sprendimo dėl Europos patento. Kalbu apie 78 metus, tačiau daug vėliau, pirmininkaujant Belgijai, būtent Belgijai pirmininkaujant Europos Sąjungoje, kai kurių, dėl kai kurių ekonomikos ministrų siūlymų mums pavyko sustiprintą bendradarbiavimo pagalbą, kai ko pasiekti šioje srityje. Tačiau užtruks dar keletą savaičių, per kurias nebijoju dabar pirmininkaujantį Daniją ras šios problemos sprendimą. Galime kalbėti apie ekonominius aspektus bei socialinius užimtumo politikos aspektus, tačiau reikia suvokti kai ką. Europos lygmenių galima imtis visokiausių priemonių. Galime gilinti vidaus rinką, mobilizuoti Europos fondų lėšas, e, sumažiname kofinansavimo e, koficijentą, jau buvo tai pasakyta, kalbame apie euroobligacijas, apie uh, projekto obligacijas, tačiau nemažai reikia nuveikti ir valstybių lygmenių. Reiktų skatinti vyriausybės ir parlamentus, prisi, raginti juos labiau įsipareigoti, aktyviau įsitraukti. Daugelis tų priemonių numatyta Europos semestre, tačiau vis dėlto daugiausia turi nuveikti nacionalinės vyriausybės ir parlamentai. Nereikia aiškinti skirtumų tarp Vokietijos, Austrijos, Niderlandų ir kitų valstybių ir koks yra nedarbo lygis, kur juose nedarbo lygis jaunimo tarp yra 8 procentai, yra valstybių, kuriuose nedarbo lygis yra siekia jau 50 procentų. Tai yra praeitie vykdytos politikos rezultatas. Todėl bandysime Dabar bandysime skatinti, raginti nacionalinės vyriausybės sekti pažangiais pavyzdžiais, pavyzdžiui, Austrijos pavyzdžių, teikiant finansinės paskatas ir sekant komisijos rekomendacijomis, kurios tikrai bus labai svarbios. Ir Europos vadovų tarybos išvadose būtent apie tai kalba, jos ir eina tą kryptimį. Taigi, ekonominis, socialinis aspektas ir veiksmai, kurių galime imtis bendrijos bei valstybių narių lygmenių. Kalbant apie sutartį, mėly kolegos, jeigu nekreipsime dėmesio į tai, kas buvo, į visą tai, kas buvo pasakyta apie tą sutartį prieš jos paskelbimą, aš sakyčiau, kad mes neblogai padirbėjome. Mums tikrai padėjo ir e, kai kurie Europos parlamento nariai, Europos parlamentas pats padėjo, mums pavyko tą tarp vyriausybinę sutartį parengti ES sutarčių dvasia ir filosofija. E, tie, kurie taps mūsų įpėdiniais, kurie dirbs po mūsų, tikriausiai integruos sėkmingai tą sutartį į ES sutarčių tekstus. Mes norėjome, kad Mes siekime, kad ES būtų užtikrintas didesnis nuoseklumas ir buvo iškilęs pavojus, buvo susidaręs įspūdis, kad Europa pasidalina ir atsiranda dviejų greičių Europos. Tačiau mes e, pasiekėme 25 valstybių sutartį, ne 27, o 25. Ir, ir eurozonos narės visos pasielgė vieningai. Ir buvo e, surastas sprendimas, nes šalis, kurios nėra eurozonos narės, bet ratifikavo tą sutartį, galės dalyvauti eurozonos uh, atstovų vadovų susitikimuose ir galės gauti visą informaciją sutartyje numatytais klausimais. Manau, kad mums pavyko išsaugoti ir užtikrinti maksimalę įmanomą bendrijos anglaudą. Taigi, vertinant pas, tai, kas pasiekta, man atrodo, mums pavyko pasiekti neblogų rezultatų. Ačiū. Ačiū tarybos pirmininkui Van Rompoj, taip pat e, ir už kantrybę. Šiek tiek viršėjome numatytą diskusijoms laiką, tačiau jas turėsime tęsti ir vėliau. Kitas darbo atvarkės punktas yra klausimų atsakymų valanda su komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausiai galiotinė užsienio ir saugumo, išorės ir saugumo politikai. Palauksime truputėlį, kol šurmulys salėje nurims. Je m'arrange. Ja. So, Herr Kollege Brok, wenn Sie. Kolega Brokai, jeigu galėtumėt. Sveiki atvykę, baroninė Ešton, malonu Jūs matyti.